tam tikrų narių išrinkimą svarstė ir nusprendė, kad buvo teisėtas tas išrinkimas. Taip pat dėl pono Saleski buvo paskelbta, kad jis nebebus ES Ukrainos delegacijos narių. Niekas neprieštrauja, tai patvirtinta. Šio posėdžio protokolas bus pateiktas.